būtų dviguba. Jūs sakėte, kad būtų didesnės ES pajamos, mes galėtumėm įvesti nuo savų lėšų sistemą, iš kitos pusės finansinių sandorių mokestis būtų ne tik šiaip savo mokestis nuo veiklos, jis tiesiog padėtų sureguliuoti visą šią sritį. Taigi klausimai. Kaip kodėl yra numatyti skirtingi mokesčių tarifai, tie tax rates. Jūs sakėte, kad tai yra 0,1 procento vienu atveju ir kitų atvejų, akcijų, obligacijų ir kitų mm, vertybinių popierių atveju yra 0,01 procento, ar tai atvirkščiai esant išvestiniams finansiniams instrumentams. Taigi, kaip galima būtų pagrysti tokį skirtumą? Ir aš kaip suprantu, tikslas yra geriau sureguliuoti šią rinką. O man vis dėlto atrodė, kad reikėtų daryti kitaip. Mes apskritai norėtumėm neturėti tokio kiekio, tokio pobūdžio finansinių sandorių ir man atrodo, kad būtent tuos išvestinius vertybinius popierius reikėtų apmokestinti, tiksliau jų sandorius reikėtų apmokestinti daug didesnių mokesčių tarifų, nes tai būtų viso, viso šio reguliavimo esmė. Akcijos ir obligacijos yra tradicinės rytis, ten tas mokestis galėtų būti mažesnis. Na, o kitas dalykas - transakcijų, finansinių sandorių gali būti įvairių kokie sandoriai jūsų nuomonė neturėtų būti apmokestinami pagal šią sistemą? Dar vienas klausimas. Ar galite įsivaizduoti, kad ateityje dar išauks skolinimosi kaina įmonėms, jeigu bus įvesta, įvesti tokie mokesčiai. Ką Jūs apie tai manote? Ačiū pirmininkė. Ponas Bulman. Dėkoju, komisarė. Jūs mums atnešėte gerą žinę, įtraukėte į savo svarstymus argumentus, kuriuos parlamente mes jau ne vieną kartą diskutavome ir aptarėme ir parėmėme. Iš principo mes manome, kad jūs užsitarnaujate mūsų palaikymu. Mes privalome duoti atsakymą šiam iššūkiui, kriziai. Ir parlamentas tokį atsakymą didelę daugumą parems. Tačiau bus ir tokių dalykų, kuriuos mes kritikuosime, apie kuriuos norėsime dar diskutuoti, kuriuos jūs turėsite mums paaiškinti, arba mes norėsime jų atžvilgių dar geriau sužinoti jūsų poziciją. Pavyzdžiui, klausimas, kuris jau buvo minėtas, tai yra mokesčių tarifai, lankstumas, tas elastingumas, kurį jūs minėjote. Kodėl jūs pasirenkate būtent tokius mokesčių tarifus? Taip pat norėčiau pasakyti šitą ir apie teisinį pagrindą. Jūs minėjote ir nuo savų išteklių sistemą. Žinoma, šis kelias nėra blogas, bet yra ir kitų kelių diskutuodamas su valstybėmis narėmis, tikriausiai taip pat pastebėsite, kad jas reikės įtikinti, kad ES reikės, reikėtų bendro tokio pobūdžio mokesčio. Be to yra daug įvairių teisės aktų pasiūlymų, alternatyvių pasiūlymų kurių, apie kuriuos reikėtų diskutuoti ir reikės diskutuoti, nors nuo savų išteklių sistema, mano supratimu, yra teisingas kelias. Bet aš norėčiau jūsų paklausti ir dėl laiko. Kiek jūs įsivaizduojate reikės laiko įgyvendinti šiems ketinimams? Mes visuomet esame įpratę sakyti, kuo greičiau, tuo geriau. Tuo geriau bus mūsų biudžetui, tuo lengviau mes galėsime kovoti su krize ir teisingai padalinti visiems mokestinę naštą. Merci, euh, Commission... Dėkui, ponė pirmininkė, ponė komisijos nary. Kai pamačiau, kai išgirdau jūsų prezentaciją, pagalvojau, turiu patraukti jūs į teismą, nes jūs pavogėte mūsų idėjas. Taigi sveikinu Jūs už tai, kad pasinaudojote mūsų idėjomis. O dabar rimtai galiu pasakyti štai ką. Mokesčių m, mm, tarifų dydis, pritarčiau klaususiai kolegiai. Jūs sakote, kad kiekvieno mokesčio poveikis BVP yra neigiamas. Aš nesu ekonomistas, mano kai kurie kiti kolegos yra ekonomistai, bet pirmą kartą girdžiu tokią žinę. Aš nemanau, kad nėra ryšio tarp mokesčių ir BVP. Aišku, galima sakyti, kad mokesčių niekad nepa, nepakanka. Bet jei jums pavyks įgyvendinti savo idėją žalieji, statys jums šampano. Mano tikrasis klausimas yra štai toksai. Tie man iš dešinės sėdintys parlamentarai išdryso atvykti į šias diskusijas ir aš sakau tą rimtai, jūs at, išdrysote ateiti į šias diskusijas ir dabar jų atėjo laikas parodyti, kad jūsų požiūris į ekonomikos valdymą neturėtų ribotis tik griežtomis priemonėmis, kad jūs norite ne tik biudžeto karpimo, bet norite, kad būtų ir tinkami, pakankamai išteklių. Aš pastebėjau, kad Alde atstovų čia nėra. Jie labai mėgsta kalbėti apie ekonomikos valdymą, bet netvyksta į tokias diskusijas ir nesiekia siekti iš tiesų subalansuotų biudžetų. Taigi atėjo laikas e, rinktis draugus ir man labai įdomu būtų išgirsti jūsų reakciją. You have the floor. Okay. Ah. Uh, well, so I, I, I will, I will answer. Aš atsakysiu į pirmosius klausimus, kuriuos jūs pateikėte dėl mokesčio dydžio. Kai kalbame apie išvestinius produktus, tai reikia pripažinti, kad iškyla didžiulė perkelimo, jų perkelimo rizika. Jeigu apmokestinimo dygis būtų per didelis. Kai kalbame apie finansinių sandorių mokestį tik tai ES lygių. Todėl reikėtų kol kas turėti omenyje mano paminėtas tą, tą orientacinį apmokestinimo dydį, bet kai renksime įstatyminį e, įstatymą, įstatymo pasiūlymą galbūt mes pateiksime skirtingas e, e, apmokestinimo normas e, priklausomai nuo tų išvesinių produktų, kurie yra pardavinėjimo reguliuojamoje arba nereguliuojamoje rinkoje. Tačiau tam dar prireiks papildomo vertinimo finansinių rinkų tyrimo. Tai, ką aš pasakiau, dar nėra akmenyje ištašyta. Aš tik paminėjau orientacinį apmokestinimo dydį, galbūt netgi ir minimalų ES lygių. Ir tuo iš dalies atsakau į pono Bulman klausimą dėl ES nuosavų išteklių ir taip pat e, pajamų į nacionalinius biudžetus. Tas tos pajamos iš minimalaus apmokestinimo gali būti vertinamos kaip papildymas į nuosavus išteklius, tačiau jeigu padidintume šitą apmokestinimo normą, tai galbūt atliktų ir atitinkamai mm, lėšų ir į nacionalinius biudžetus įvesdami tokį mokestį kaip ES nuosavų išteklių papildymo šaltinį. Mūsų valstybių įnašas į ES biudžetą sumažėtų ir tai būtų naudinga galvojant apie biudžetų deficito mažinimą. Taigi, tai tuo turėtų būti suinteresuotos ir valstybės narės, jos turėtų palankiai vertinti šitokį pasiūlymą. Then in uh, what concerns uh, uh, timing. Dėl terminų. Aš jau minėjau, kad mes dabar renkėme tiesiekuros pasiūlymą, pateiksime finansinių transan, transak, tran, transakcijų apmokestinimo direktyvą jau arteinantį rudenį, tai mūsų pagrindinis tikslas. Tačiau dabar aš dar negaliu nieko konkretaus pasakyti, kadangi turime daug ką aptarti kolegijoje, bet mūsų pagrindinė mintis rudenį pateikti direktyvos projekto pasiūlymą dėl išimčių. Savo kalboje aš minėjau, kad mes norėtume taip suformuluoti šį mokestį, kad būtų apimtos apimti finansiniai sandoriai, tačiau kad nefinansinės institucijos e, fiziniai asmenys galėtų būti neįtraukiami į šito mokesčio taikymo sritį. Taigi mes turime atsižvelgti į daug dalykų ir galvodami apie išimtis turime pasakyti, kad jos bus, tačiau nenorėčiau kol kas konkretizuoti, kokios jos bus. Taip pat reikėtų labai atsargiai teikti pasiūlymus dėl išimčių, kadangi šitas mokestis galėtų būti perkeltas tam tikrais atvejais nuo apmokestinimo e, asmenų ant neapmokestinimo asmenų pečių. Koks poveikis tokio mokesčio BVP galėtų būti? kalbėdamas aš sakiau, kad mes, mm, jeigu žvelgtume izoliuotai į konkrečius mokesčius, galima būtų teikti, kad pasiekmės būtų neigiamos BVP. Tačiau kitas dalykas, kaip vertinti tas pajamas iš mokesčių apskritai, kaip tos pajamos patenka į ekonomikos apyvartą, tuomet galėtume sakyti, kad poveikis galėtų būti ir teigiamas, tačiau atskirai vertinant tokį apmokestinimą galima sulaukti ir neigiamo poveikio. Aš tada toliau e, pratęsiu EPP, suteikdama žodį ponas, ponas Palonį ponė Svinlund, misija Gigon Palonį. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju komisarė. Aš labai atidžiai klausiausi kolegos Lamberto ir jam dažnai simpatizuoju, bet vis dėlto aš nesu tas dešinysis, kuriuo jis mane čia išvadino. Na, o dabar norėčiau pasidalinti savo mintimis dėl šios temos, kad galėtų vykti reali diskusija. Kai kurie dalykai man kelia labai didelį susidomėjimą. Aš šiaip jau simpatizuoju su šiuo mokesčiu, tačiau reikia apgalvoti ir politinės, ir praktinės, ir etinės jo pasiekmes. Jūsų argumentai remiasi vienu pagrindu Visos studijos remia šį mokestį ir mes manome, kad šis mokestis tai yra pirmas žingsnis į globalinio, pasaulinio mokesčio įvedimą. Mūsų ekonomika, jos veikėjai veikiantis globaliame pasaulyje, pasaulinėse rinkose ne visuomet turi pasirinkimą. Yra šalių ir Azijoje, ir kitur, kurios tokio mokesčio neturi ir gal neturės. Taigi, jeigu tokį mokestį būtų galima įvesti, pavyzdžiui, Junktinėse Amerikos valstijose ar Azijoje, tai kiltų pavojus susilaukti bumerango efekto ar ne, galbūt tarifai padidėtų, bet vis tiek gali atsitikti taip, kad mūsų įmonės dėl finansinių priežasčių tiesiog išsikels. Na, mes čia siekiame papildyti biudžetą ir, ir tikslas juk yra globalus, pasaulinis mokestis, ar ne? Ačiū komisarė. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat nesu, nesijaučiu tokia jau dešinioji, kaip jūs čia į mane kreipėtės, na, bet tai nesvarbu. Mūsų frakcija visuomet rėmė finansinių sandorių mokestį, tačiau tik su ta sąlyga, jeigu tai darys visos kitos pasaulio šalis, ne tik mes vieni. Antra vertus, mums, žinoma, reikia būti tais pionieriais, parodyti pavyzdį frakcijoje taip pat vyksta tam tikras judėjimas ir mes išsakysime savo nuomonę, kai išgirsime konkrečius pasiūlymus. Antras dalykas, komisarė, mes norime būti jūsų partneriai ir būsime jais, tačiau ar manote, kad taryba pritars FTT finansinių sandorių mokesčiams? Juk, juk reikia vienbalsio pritarimo, ar tai realu? Uh, Komisarė, šiaip aš norėčiau Jūs pasveikinti dėl Jūsų drąsos teikti tokį pasiūlymą apskritai. Paprastai komisija laukia tiek, kol jau visos šalis išreiškia iš anksto pritarimą būsimam projektui. Šiuo atveju taip nėra ir tikrai labai džiaugiuosi, kad jau dabar pateikėte konkretų pasiūlymą po visų mūsų diskusijų. Mes dabar galime patys išsakyti savo nuomonę ir aktyviai dalyvauti diskusijoje. Jūs taip pat dar minėjote, kad pajamas gaus nebūtinai tiesiogiai valstybės narės, bet pirmiausia kalbė, kalbėsime apie nuosavų išteklių sistemos kūrimą. Ir aš norėčiau pasakyti, kad pritariu tokiam požiūriui. Ačiū Jums. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, επί... Ήταν... Dėkuoju. Komisaras Šemeta išsakė įdomių minčių. Tačiau aš norėčiau pasinaudoti progą ir taip pat pakalbėti kitą temą apie kovą su sukčiavimu. Galbūt jūs suteiktumėte e, GUE grupės atstovui kolegai Glūtė ir jisai galbūt galėtų pateikti šitą klausimą pabaigoje. Aš labai norėčiau, kad mes pagalbėtumėme apie kovą su sukčiavimu. Pasinauti progą tiesiog reikėtų, kad e, komisaras atvyko į posėdį. Ponas komisaras po to dar pakalbės kitais klausimais, o dabar susikoncentruokime būtent ties tuo finansinių sandorių mokesčiu. Taigi, ponia Swinburne. Thank you, Dėkoju pirmininkė, dėkoju komisarė. Nežinau, kaip išsakyti savo mintis. Jeigu mes manome, kad mes galime lydoriauti ir parodyti pavyzdį, tai tiesiog save apgaudinėjame. Aš manau, kad nuosavi ištekliai yra visiškai atskira tema. Visų pirma, taryba ir komisija turi sutarti tarpusavyje dėl to, ar reikalingi papildomi nuosavi ištekliai. Tuomet reikia pagalvoti apie galimas pajamas ir FTT dar nieko nepadės. 80 procentų finansinių sandorių vyksta dabar tarp Londono ir Frankfurto. Ir todėl Jūs manote, kad šitas mokesčių poveikis bus toksai didelis arba esminis? Ar jūs manote, kad jungtinės karalystės finansinis sektorius tiesiog nesužlugs ir nepersikels į e, Azijos e, finansinės institucijas? Europos akcijų rinkas, rinka Londonėje nu, neegzistuoja tik dėl to nuo 63 metų, kadangi yra, nėra mokesčių, dėl to, kad yra palankus mokestinis režimas. Ypač kai kalbama apie Azijos prekybą ir taip pat dalinę prekybą iš JAV, reikia pasakyti, kad dauguma sandorių sudaroma per Junktinės karalystės, Londono e, finansų centrą. Ir dabar reikėtų pagalvoti, ar šita prekyba įvedus tokių mokestį nedings tiesiog per vieną naktį. Ar jūs manote, kad įmanoma pasiekti tikslų tuo mokesčiu tiesiog yra netinkama, nepriimtina, turint omenyje, kaip veikia finansų rinkos. Aš žinau padėtį Junktinėje karalystėje ir žinau, kad finansinės institucijos tiesiog stengiasi visada išvengti bet kokių mokesčių ir iš esmės jų nemoka. Ir todėl aš nemanau, kad tai padės inovacijoms. Aš, aš manau, kad tada Junktinėje karalystėje ir visur kitur pradės sklisti kokios netikros fiktyvios įmonės ir kurios vengs, žinoma, tokių mokesčių. Todėl mokesčiai, jeigu jie ir būtų įvesti, tai turėtų būti kuo mažesni. Jūs kalbate apie 2900 milijardų eurų pajamų ir tikitės, kad finansų institucijos apskritai nepakeis savo elgsenos. Aš manau, kad tai nėra pats geriausias kelias. Kolega Gygol. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums. Man tai ypatinga diena. Aš su šiuo mokesčiu dirbau 11 metų ir kai baigiau universitetą ir įsisteigiau verslą, kuris buvo sėkmingas. Tai dabar jau dirbu nevyriau, už, paremdama nevyriausybinę organizaciją, kuri kovoja už tokio mokesčio įvedimą. Tai yra ATAK nevyriausybinė organizacija ir tas mokesčio pavadinimas įrašytas į jos, į tos organizacijos pavadinimą. Už tai jum ir dėkoju. Uh, toksai mokestis geriausia taikomas, geriausias yra, kai taikomas globalių lygių, visuotinai, bet jei negalime jo taikyti visame pasaulyje, kaip negalime ir kitų dalykų daryti, tai kyla klausimas, ar tada verta tokį mokestį įvesti Europoje. Jungtinė karalystė yra viena iš šalių Europoje, kuri taiko taip vadinamą stamp duty. Ir tas mokestis į Junktinės karalystės biudžetą surenka maždaug milijardą ir dėl to jis nepanaikinimas. Bet toksai mokestis turėtų būti visuotinesnis ir teisingesnis. Ir kodėl kitos šalis Europoje neturėtų taikyti bent jau panašaus mokesčio. Buvo priežastis, dėl, kurio, dėl kurios Vokietija atsisakė tokio mokesčio, kad būtų konkurencingesnė prieš Londonai. Ir manau, kad vokiečiai 90-metį, paskutiniam praėjusiam amžiaus dešimtmetį pasielgė nesažiningai. Uh, O reikia siekti bendrojoje rinkoje teisingesnės konkurencijos, kad būtų išspręsta nesažiningos konkurencijos problema. Ir nemanau, kad šis mokestis turės neigiamą įtaką ekonomikos augimui, kaip kad buvo parašyta skaidrėje. Nes jei pasižiūrėsite, E, to mokesčio poveikį įvairioms šalims, tai e, galiausia gausite nulį. Tai priklauso nuo, konkre, nuo konkrečios šalies, kaip jinai pasirenka, e, kokiu, kokio dydžio mokesčius nustato, kaip, pažiūrėjau, Švedija. Ir saugimu tiesiogiai tai nėra susiję. Mes paremsime jūs ir sieksime uh, kad šis klausimas netaptų tik dešiniųjų ar kairiųjų klausimų. Vokietijoje šį mokestį remia visas Bundestagas ir siūlo, kad toks mokestis būtų pradėtas taikyti eurozonoje. Ir mes čia turėtume nespekuliuoti apie dešinę ir kairę ir nekovoti, o turime siekti, kad vyktų rimtos diskusijos, kuriuos sektorius Europoje pirmiausia būtų galima apmokestinti, nes tai lengviausia padaryti, o kurių sektorių negalima taip iš karto apmokestinti. Turime siekti rimtų diskusijų, o pajamos turi patekti ne tik Europos biudžetą, bet taip pat turi būti naudojamos kovai su visuotiniu skurdu ir kovai su klimato kaitos pasiekvėmis, nes būtent tai paskatino piliečius kovoti už tokio mokesčio įvedimą. Dėkui Jums, mes Jūs paremsime. Dėkui, ponas Gliūtė. Dėkuoju. Aš norėčiau pritarti tiems, kurie pasidžiaugė jūsų žingsniu Prieš vienerius metus Vokietijos žiniasklaidoje buvo rašyta, kad komisija kritiškai vertina finansinių sandorių mokesčio įvedinimą ir tarsi pasako prieš. Taigi per metus jūs žengėte didžiulį žingsnį ir pateikėte šitą tyrimą, iš kurio aiškėja jūsų pozicija. Aš norėčiau dar kartą pabrėžti tai, ką kolega Sven pasakė, Sven Gigolt, Vokietijos federacinėje Respublikoje SPD, žalieji ir taip pat e, kairiosios frakcijos labai aiškiai išsako savo nuomonę, ATAK ir kitos nevyriausybinės organizacijos ir tūkstančiai gyventojų peticijomis internetu išreiškė savo pageidavimą, kad toks mokestis būtų įvestas artimiausių laikų. Taigi tai, ką jūs pateikėte, ką jūs pristatėje, yra daugelio žmonių lūkesčių išsipildymas. Tačiau norėčiau išsakyti ir keletą kritinių pastabų. Kai Svinborn iš dalies atkaipė dėmesį į tai, kad vyksta diskusijos dėl galimo pritarimo Vokietijos žiniasklaidoje aš domėjusi pateikiamą informaciją apie diskusijas valstybėse narėse, ypač Junktinėje karalystėje, kuri nėra sužavėta šiuo pasiūlymu, tačiau kita vertus taryboje reikalingas vienbalsiškumas, kokios komisijos strategijos būtų įmanomos siekiant sutarimo taryboje. Nors aš pritariu, kad finansinių sandorių mokestis gali būti naudojamas kaip ES nuosavų išteklių rezervas, tačiau dėl to Vokietijos federacinėje Respublikoje vyriausybėje nėra sutariama Iš esmės vyriausybė pasisako už tokį mokestį, tačiau vis dėlto nemano, kad tai turėtų būti ES lygio mokestis. Taigi dabar iškyla klausimas, kaip strategiškai reikėtų e, diskutuoti, kad jos metu nebūtų pasisakoma už tokį mokestį, tačiau diskusijos metu, kad nebūtų patekta į akligatvį. Taigi šitos diskusijos pradžioje iškyla pavojus, kad ji tiesiog užstriks. Be to, iš Vokietijos laikraščiuose patikimos informacijos supratau, kad valstybės narės norėtų nedidinti savo mokesčių našos, bet padidinusios tą mm, finansinių sandorių mokesčio dydį galėtų tikėtis ir tam tikros naudos savam biudžetui. Taigi, ar e, neiškils e, pavojus, kad e, abiem lygmenimis reikėtų siekti didesnio apmokestinimo. Kitas dalykas dėl galimo iškelimo. Ir Vokietijos federacinėje vyriausybėje ir apskritai tarptautinėje politikoje aš girdžiu tokius įspėjimus, tačiau praktikoje jų tiesiog nesusi... su jais nesusidūriau. Žinoma, įmonių iškelimas yra įprastinis reiškinys, tačiau kad tai taptų mas... masinis reiškinys, aš nemanau. Kadangi aš puikiai suprantu, kaip įmonės veikia, veikia, tai turiu pasakyti, kad įmonės visada ieškos palankesnių sąlygų arba kitų šalių, kur mokesčiai yra mažesni, galbūt jos galėtų ir įsisteigti Saharoje, kur apskritai nėra nei gyventojų, nei mokesčių. Tačiau jeigu rinka yra suderinta, jeigu įstatyminiais ir pagrindas e, teisinis klimatas yra palankus, tai tuomet įmonės bus pasirengusios ir mokėti tą mokestį. Tokios būtų mano pastabos šiais klausimais. Dėkoju. Aš kol kas dar kaip, aš kaip pirmininkė ne, neprašau žodžio, norėčiau pakalbėti kaip komisijos narė, sveikinu komisarą. E, ne tiek dėl paties pasiūlymo, tiek dėl optimizmo ir drąsos. Jisai sako, kad yra teisinė bazė tokiam pasiūlymui ir taip pat jūs kalbėjote apie e, galimą sandorių apmokestinimą, bet ar jūs turite teisinę bazę, apmokestinti piliečių atlyginimus. Ir jei jūs galvojate, kad bus galima surinkti iš šio mokesčio apie 200 milijardų, dabar valstybės narės apmokestinti bankus. Bankai turi mokėti už finansinės transakcijas. Ir aišku, kad galima apmokestinti tas transakcijas, tos sandorius tik vienoje valstybėje. Viena valstybė kitos valstybės sandorių negali apmokestinti. Ar jūs darėte kokius nors tyrimus šią linkme, kaip tada klostysi situacija finansų rinkoje. Aš manau, kad reikia elgtis labai atsargiai. Jūs žinote, finansiniai sandoriai vyksta. Europoje. Jūs minėjote apie galimas rizikas, apie rinkų, apie galimybę išsikelti. Netaip seniai, prieš dvi savaitės, ponas Trišė lankėsi mūsų komitete. Ir komisija yra sakiusi, kad finansinių sandorių apmokestinimas siekiant padidinti nuosavus išteklius ar yra įmanomas. Ponas Ryšė sakė, kad reiktų tokį mokestį vesti ne, ne tik ES, bet ir visame pasaulyje. Ir kai aš jam pasakiau, o kaip apie tokį mokestį tik ES lygmenį, jis man atsakė, tu gali norėti to mokesčio, jo niekada ES nebus. Ponas vicepirmininkas dabar tikiuosi mane pakeis mano postė. Taigi žodis jam. Pone. Gerbės komisarė. Kaip ir kolegos, aš norėčiau pasidžiaugti preliminariais poveikio vertinimo rezultatais. Norėčiau pateikti du techninio pobūdžio klausimus. Aš supratau, kad labai sunku įvertinti e, netolygumus arba e, Uh, Numatytą veiklą. Tai reiškia, kad gali būti vengiama tiesiog prisijimti papildomą fiskalinę naštą ir įmonės gali vengti mokėti to mokestį. Jūs uh, kalbėjote, uh, ar galite pasakyti, koks galėtų būti maksima, maksimali suma, kuri galėtų būti priimtina Ir kitas dalykas, kokią naštą tektų nešti finansų institucijoms. Ir kitas dalykas, kokią naštą, mokestinę naštą patirtų tų akcijų ir obligacijų savininkai. Kitas klausimas, mes kalbame apie finansinių e, sandorių apmokestinimą, tačiau matome ir e, e, sąsajas su E, e, santopų apmokesinimu ir taip pat finansinių sandorių apmokesinimu. Taigi finansinės institucijos arba įmonės, kurios atlieka pervedimus įmonės viduje, ko gero nebūtų apmokestinamos, tačiau mažos įmonės, kurios e, tiesiog bendrauja su išorės pasauliu ir atlieka pervedimus, galėtų gauti daug didesnę naštą. Taigi kaip tai būtų sprendžiama įvedus tokį finansinių sandorių apmokestinimą? Dabar dar sutiksiu trumpai žodį ponui Fajo, kalbėkit trumpai, nes tikimės, kad komisaras dar pakalbės ir apie kitus klausimus. O dabar kol kas baigėme diskusijas dėl to finansinių sandorių mokesčio. Kalbėsiu labai trumpai. Norėčiau paklausti konkretaus klausimo. Norėčiau suprasti, Kaip jūs konkrečiai ketinate įvesti šitą mokestį? Ar vietos lygmenių, ar paslaugų lygmenių, kaip apskritai bus skaičiuojami kaštai ir kas turės apmokėti tos mokesčio vedimo kaštus. Komisaras. Dėkoju už jūsų įdomius klausimus. Buvo keletas techninio pobūdžio klausimų. Tačiau aš jau minėjau, kad mes dar konkretizuojame mūsų pasiūlymą ir todėl šiuo metu e, nereikėtų sutelkti dėmesio į techninius klausimus, kadangi būtų galbūt naudingiau suorganizuoti techninio pobūdžio briefingą ir aptarti juos. E, jeigu aš pradėsiu e, Mm, teikti jums e, išsamesnę informaciją, detalės, tai užimtų pakankamai daug laiko, todėl siūlau e, artėjant mūsų projekto pasiūlymo datai suorganizuoti techninį posėdį su konkrečiamis tarnybomis, jų atstovais ir jos paaiškins tada e, techninės detalės. Galvant apie bendresnius dalykus. dėl finansų centrų, Junktinės karalystės ir kitų valstybių finansų centrų likimo. Iš tikrųjų labai svarbu žinoti, kad Junktinė karalystė yra viena iš tų valstybių, kuri taiko finansinių sandorių mokestį ne tik tai vertybinėms popieriams, bet ir taip pat ir švesniams produktams. Nežiūrint to, Jungtinė karalystė vis dėlto lieka svarbiausias finansinių operacijų centras pasaulyje. Ir kai kalbame apie Azijos valstybės, turime prisiminti Taivanį kur taip pat yra taikomas finansinių sandorių apmokestinimo mokestis ir Azijoje taip pat išlieka svarbiausias finansinių operacijų centras, taip pat ir Šveicarijoje yra apmokestinami vertybiniai popieriai ir uh, akcijos, e, yra įvairiausių uh, vietos finansinių priemonių ir taip pat užsienio vertybinių uh, popierių, kurie yra apmokestinami. Yra ir daugybė kitų pavyzdžių, kurie rodo, kad tokie mokesčiai yra renkami. Ir nežiūrint to, šios valstybės išlieka svarbiausi finansinių operacijų centrai. Ir pajamos iš šių mokesčių Junktinėje karalystėje nėra tokios menkos. Jos sudaro milijardus svarų sterlingų ir ta suma patenka į biudžetą. Kalbant apie finansinius centrus, apie tai, kas konkrečiai mokės tą mokestį, reikėtų prisiminti, kad jeigu transakcijos vyks Junktinėje karalystėje, Prancūzijoje arba Vokietijoje, tai yra svarbiausiuose finansiniuose centruose Europoje, tai dar nereiškia, kad šitie e, pervedimai, tos e, transakcijos yra vykdomos tų šalių finansinių institucijų. Todėl reikėtų galvoti apie e, mokesčių mokėtojo buvimo vietos, buvimo vietoje apmokestinimo principą. Viskas priklauso nuo to, kur veikia atitinkama finansinė institucija. Jeigu, pavyzdžiui, Austrijos bankas veikia Junktinėje karalystėje, tai galbūt e, apmokestinama galėtų būti Austrijoje, žinoma, Austrijos naudai, o ne Junktinės karalystės naudai. Tai yra jau detalūs klausimai, kurie turės būti atsakyti mūsų pasiūlyme. Bet aš puikiai suprantu, kad mes turi būti labai apdairūs, pritariu kolegiai Liulink ir pažadu būti apdairus, apsai, ap, atsargus. O kolega Trišė antroje savo pasisakymo dalyje dar pasakė dar iš tai, ką mes turime būti atsargus įvesdami mokestį ES lygių. Jis nesakė, kad tai yra neįmanoma, jis pasakė, kad reikia būti apdairiems. Bet jisai pasakė, kad jis yra neįmanomas. Iš tikrųjų, mes turime būti apdairūs ir labai atsargiai kurti pasiūlymą dėl apmokestinimo Ir žinoma, reikėtų pasistengti, kad šitas apmokestinimo dydis būtų kuo mažesnis ir turėti omenyje, kad ES lygio apmokestinimas dar nėra galutinis sprendimas, o jeigu būtų apsispręsta dėl globalaus mokesčio, tuomet jis turėtų didėtis, kadangi iškiltų rizika, didesnė rizika dėl įmonių persikelimo. Taigi yra labai daug niuansų kuriuos reikės išsiaiškinti. Dėl galimos tarybos reakcijos. Ir dėl to, ar tas finansinių sandorių mokestis galėtų būti nuo savų išteklių sudėtinė dalis. Mes siūlome kol kas žemą apmokestinimo lygį ir turime omenyje tik e, nuo savų išteklių papildymo galimybę. Tačiau jeigu toks mokestis būtų didesnis, būtų galima galvoti ir apie nacionalinių biudžetų e, papildymą. Žinoma, padidinus tokio mokestį, tuomet sumažėtų įmonių uh, E, valstybių įmoka į ES biudžetą reiškia daugiau pajamų liktų nacionalinio biudžete, tačiau visą tai reikia harmonizuoti nacionaliniu lygiu, Europos lygiu. Ir žinoma, reikėtų bent dalinai apmokestinti e, finansų sektorių. Dabargi kai kurios valstybės jau parengė savo pasiūlymus dėl finansų sektoriaus apmokestinimo, tačiau yra skirtumų, iškyga, iškyla e, dvigubo apmokestinimo rizika ir taip pat iškyla įvairiausių skirtumų taikinant, taikant šitą mokestį. Kai aš kalbėjau apie teisinį pagrindą, turėjau omenyje ir tai patvirtinu dar kartą, kad mūsų vertinimu abu mokesčiai - finansinių sandorių ir finansinės veiklos mokestis galėtų būti pagrysti sutarties 113 straipsnių. Kadangi tai nėra tiesioginis gyventojų apmokestinimas, e, šitas mokestis būtų taikomas finansų institucijų pajamoms arba pelnui ir finansinių sandorių mokestis galėtų būti apginamas dėl to, kad jis būtų taikomas tik finansinėms institucijoms. Mūsų vertinimu 85 procentai visų sandorių yra vykdomi finansų sektoriaus viduje, tarp atskirų subjektų, kai turime omenyje labai dažnas pirkimo pardavimo operacijas, turime prisiminti, kad čia yra pasiekima didžiulė apyvarta ir nefinansinių institucijų prekybos apyvartos dalis yra nežymi ir ta apyvarta e, tarp gyventojų yra visiškai nežymi ir todėl poveikis e, turėtų apsiriboti tik tai finansų sektoriumi. Dėl vieningos nuomonės taryboje ir dėl to, kokia situacija taryboje. Aš jau pabandžiau keletą kartų pateikti savo atsakymą. Reikia prisiminti, kad parlamentarai parengė pranešimą, kuriam buvo pritarta. Turi atsiminti ir tai, kad jie turėtų aktyviai e, skatinti piliečius pritarti šiam pasiūlymui, taigi jūsų vaidmuo yra labai svarbus. Eurobarometro duomenimis 61 procentas gyventojų pritarė tokiam ES lygio finansinių sandorių mokesčiui. Taigi reikia atsižvelgti į šitą, e, į finansinės realijas, diskutuojant šiuo klausimu. Taip pat reikėtų prisiminti, kad taryboje diskutuojant apie Euro plus pasiūlymo paketą, e, Eurozonos valstybės taip pat pasiūlė įdėkti tokį mokestį arba eurozonos valstybėse, arba ES lygiu. Yra pakankamai daug valstybių, kurios mano, kad toks mokestis galėtų būti taikomas ir ES mastu. Kaip ir kiekvienas pasiūlymas dėl apmokestinimo, jis reikalaus visų valstybių pritarimo, taigi mūsų laukia nelengvas darbas, ypač komisijoje, mes dėsime visas pastangas kartu su kolegomis ir siekime užsitikrinti e, pritarimą. Tikiuosi, kad parlamentas šiame procese suvaidins labai svarbu vaidmenį. Dėkuoju komisarė. Dar turime ir kitą darbo atvarkės klausimą buvo klausima apie kovą su sukčiavimu ir kolega Šuntis norėjo pateikti šitą klausimą dėl kovos su sukčiavimu. O taip pat turime prisiminti, kad 4.30 mes turime balsuoti. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju dar kartą. Norėčiau paklausti, komisaro ir kito klausimo susijusio su kova su sukčiavimu. Jau girdėjome apie daugybę finansinių ir taip pat e, skandalų, sukčiavimo atvejų ES bendrovėse, ypat e, Vokietijos bendrovėse, Siemens ir kitose. Ir visi šitie atvejai yra susiję su kaltinimais, kad norėdamos gauti užsakymus valstybėse narėse, tos įmonės tiesiog papirkinėjo atsakingus asmenis. Eurobarometro duomenimis komisija tiesiog nebuvo objektyvi ir tiesiog nesėmė jokių priemonių. Todėl aš norėčiau paklausti, e, kodėl komisija nieko neveikia, kai yra švaizdomi mokėtumi pinigai. Norėčiau paklausti, kaip jūs e, e, svarstysite šiuos atvejus. Ar jūs, kaip komisaras, taip pat ir jūsų pirmtakas, juk jūs buvote ir esate atsakingi už tai, tuo labiau, kad kalbame apie Vokietijos bendrovės. Komisaras atsakys į jūsų klausimą. Taigi, prašau, komisarė. Žinoma, sukčiavimas kova su juo ir įeina į mano funkcijas. Sukčiavimas yra susijęs su mokesčiais ir kitas dalykas, man tenka ginti ir ES finansinius interesus. Iš tikrųjų, aš domiuosi šiais klausimais intensyviai. Pastaraisiais mėnesiais komisija prieėmė kovos su sukčiavimu naują strategiją, kurios tikslas sugriežtinti priemonės kovai su sukčiavimu, taip pat sustiprinti prevencinę veiklą komisijoje, taip pat suintensyvinti mūsų veiklą, patikrinimus, spontaniškus patikrinimus siekiant uh, užtikti sukčiavimo atvejus. Jūs girdėjote, kad jau buvo e, pateikta informacija apie įvairius sukčiavimo atvejus žiniasklaidoje, tačiau reikia prisiminti, kad Olafas yra savarankiška institucija ir ji atlieka tyrimus savarankiškai. Ir žinoma, daug kas vyksta Olaf kontekste ir OLAF iniciatyva. Be kovos su sukčiavimu strategijos mes prieimėme rytinių sienų veiklos planą, siekdami užkersti kelią nelegaliai cigarečių ir alkoholio prekybai gabenimui į ES rinką, kadangi tai atneša tam tikroms valstybėms e, didžiulius nuostolius. Taigi, e, kont komitete e, vyksta diskusijos šiais klausimais, aš dalyvavau juose ne kartą, kalbant apie mokestinį sukčiavimą, turėčiau pasakyti, kad mes prieimė taip pat naująją PVM strategiją, kurios tikslas taip pat stiprinti kovą su mokestiniu sukčiavimu. Aš pristatysiu šitą naująją strategiją šių metų pabaigoje. Kalbant apie operatyvinį darbą, reikėtų priminti, kad praėjusiais metais mes įsteigėme atitinkamą E, struktūrą Eurofisk, kurios tikslas supaprastinti informacijos keitimasi tarp e, mokesčių e, tarnybų, tarp valstybių narių, siekiant, kad tas, tas pasikeitimas informacija būtų greitas ir veiksmingas, kad galėtume laiku užbėgti kelią uh, mokestiniam sukčiavimui. Taigi aš laukiu šios naujos struktūros veiklos rezultatų artimiausių metų, bet to norėčiau priminti, kad naujoje PVM strategijoje bus ir kovos su sukčiavimu elementai. Dėkui, ponė komisarė. Tokios ilgos ir įdomios buvo diskusijos apie finansinių sandorių mokestį, kad negalėjot uh, pakalbėti apie kitus e, su mokesčiai susijusius klausimus. Ir tikiuosi, kad jeigu dar buvo klausimai, kuriuos neatsakėt, kad pateiksite atsakymus juos raštu. Manau, kad neprieštarausite, kad kolegos po to galėtų praleisti atostogas nagrinėdami jūsų atsakymus. Tai jiem e, padarytų jų atostogas įdomesnės labai dėkoju Jums už pristatymą, už atsakymus į klausimus, o dabar mes laukiame Jūsų teisėkuros pasiūlymo rūdienį. Bet vis tiek, nežiūrint visų tų darbų, linkiu Jums gerų atostogų. Labai ačiū, ponė. Gal galėčiau dar padėkoti parlamento nariams už dalyvavimą. Taip pat esame pasirengę atsiųsti visais pagrindiniais klausimais e, informaciją raštu, tai yra CCTB ir energetikos apmokestinimas ir tikimės vaisingo bendradarbiavimo šiais klausimais su jumis, nes parlamentas yra komisijos sąjungininkas. E, da, žengiant į priekį visais šiais klausimais, tikiuosi bendradarbiavimo. Dėkui, ponė komisarė, viso gero. Gerbiami kolegos, kadangi vicepirmininkas nenori tęsti mūsų posėdžio, tai jis paprašė manęs tą padaryti, aš dar turiu vieną pranešimą, tai pono Olė Šmit ištaisimas. 5 Liepos buvo balsavimas už jo pranešimą dėl investuotojų kompensavimo direktyvos ir yra rengiamas šios ataskaitos e, pakeitimas, e, klaidų ištaisimas pagal e, darbo procedūros 261 straipsnį. Ir tas ištaisimas jau yra parengtas ir 8 Liepos penktadienį buvo išsiuntinėtas visomis kalbomis. Jei komitetas neprieštaraus, tai klaidų ištaisimas bus pateiktas parlamentui per rugsėjo sesiją. Nebent politinė frakcija ar 40 narių paprašytų, kad už tą klaidų ištaisimą būtų balsuojama. O rytoj pirmininkas e, papasakos nariams apie praėjusios savaitės trialogą. Dar vienas dalykas, kurį turėčiau paminėti ir kurį turėtume patvirtinti, tai yra 2012 metų posėdžių tvarkaraščio projektas. Ar kas nors turėtų pastabų dėl mūsų popėž... posėdžių tvarkaraščio, ponė Lamberts? Kok... Darbo kokybė ir gyvenimo kokybė mums yra svarbu. Mes norėtume, kad sausio mėnesį nebūtų, sausio pradžioje nebūtų numatyti balsavimai. Mes norėtume, kad per pirmą metų posėdį nebūtų numatytas balsavimas, kad ypač mūsų darbuotojai galėtų tinkamai patostogauti ir pasikrauti. Taip, tvirtinu, galiu patvirtinti, 9 sausio jokių balsavimų nebus. O dabar mes pereiname prie balsavimo. Pirmiausia, tai yra Mm, balsavimas už kredito pervedimo ir tiesioginio debeto operacijų eurais techninių reikalavimų ir reglamento 924 dalinio keitimo. Pranešėja yra ponia Esaja. Ponia Esaja yra čia. Turite balsavimo sąrašą, ten yra nemažai kompromisų. Pirmasis pranešėjo kompromis, pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Toliau, pirmasis kompromisas tarp EPP ir žaliųjų. Kas už, kas prieš, kas susilaikė priimta. Šešioliktas pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 124 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 17 pakeitimas pranešėjo už, prieš, susilaikė, priimta. B kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, primta. 19 pakeitimas pranešėjo, kas už, kas prieš, susilaikė primta. 20 pakeitimas už, prieš, susilaikė primta. 21 pakeitimas už, prieš, susilaikė primta. 202 už, prieš, susilaikė primta. 20 C kompromisas, kas už, prieš, susilaikė primta. Kompromisas D kas už, prieš, susilaikė, priimta. 25 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. E kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. F kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. G kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta priimta. 29 pakeitimas už, prieš, susilaikė priimta. 30 už, prieš, susilaikė priimta. 31 už, prieš, susilaikė priimta. 32 už, prieš, susilaikė priimta. 34 už, prieš, susilaikė priimta. 33 už, prieš, susilaikė priimta. 136 už prieš susilaikė primta. H už prieš susilaikė primta. Pakeitimas 37 už prieš susilaikė primta. E už prieš susilaikė primta. G už prieš susilaikė primta. 142 už prieš susilaikė primta.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 46 už prieš susilaikė priimta. M kompromisas. Tai yra balsavimas dalimis. Pirmoji dalis už prieš susilaikė priimta. Antroji dalis už prieš susilaikė priimta. Pasitikslinkime. Kas už? Kas už? Ponas Gonzės, nepameskit balsavimo sekos. Balsuojam. Taigi, balsuojam. Neturiu balsavimo sąrašo, sako pirmininkė. Taigi, pradedam balsuoti, baigiam balsuoti. Balsuojam už antrą dalį. Baigiam balsuoti. 28 už, 7 prieš, primta. Tryliktas balsas iš salės. Pone pirmininkė, ar negalėtumėt pakalbėti Luksemburgo kalba? Pirmininkė, atsiprašau, aš negaliu kalbėti ją, nes tai neoficiali ES kalba. Tryliktas pakeitimas. N kompromisas. Kas už prieš? Kompromis, o, pour, contre, abstention. 162 už prieš susilaiko primta. 163 už prieš. Manau, kad reiktų pasitikslinti. 163 balsuojame elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. 21 už 16 prieš. Primta. 50 pakeitimas už prieš susilaiko primta. 16 už prieš susilaiko. Ah, pardon. Ne s'estompe. C'est pas grave, c'est de l'IMCO. Euh, euh... Tai IMCO pasiūlymas nesvarbu visiškai, kaip čia mes dėl jo balsuojam. 164 už, prieš, susilaiko, atmesta. 168. Norite prieš tai patikslinti balsavimą. 164. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 14 už 22 prieš atmestą, kaip ir sakiau. 168 už prieš susilaiko priimta. 169 už prieš sus... reiktų elektroniniu būdu balsuoti. 169. Visi balsavote, balsavimas baigtas. 30 už, 7 prieš. P kompromisas. Atskirai dalimis. A už, prieš. Susilaikė, priimta. Antroji dalis už, prieš susilaikė priimta. 171 už prieš. Tikrinam kortelėmis. Balsuojame. Baigiame. Šeši už 29 prieš atmesta. 165 už prieš 75 susilaikė atmesta. 202 už, prieš, susilaikė priimta. 170 už, prieš, balsuojami kortelėmis. Balsavote visi. Baigiame. Rezultatas 17 e, už 20 prieš. 183 prieš, už prieš, susilaikė atmesta. 185 už prieš, susilaikė atmesta. 52 Atsiprašau. Kadangi kompromisas pasiūlymas buvo atmestas, mes turime balsuoti už kitus pasiūlymus, pakeitimus. 178 gosės už prieš. Kas už? Gozės, jūs už savo pasiūlymą ar ne? jūs labai aiškiai, konkrečiai pasakykite, už ką balsuojame pagal sąrašą. Dabar balsavome dėl kompromiso Q. Jisai buvo atmestas ir todėl aš galbūt per daug greitai pasakiau. Taigi mes balsuojame dėl Q kompromisinio pakeitimo. kompromisas buvo atmestas, o po to jūs pasiūlėte vėl balsuoti. Atsiprašau, suklydau. Taigi grįžkime, ar jūs norite, kad mes toliau balsuotume už kompromisą? Ne, tai kasgi neaišku. Kompromisinis pasiūlymas buvo atmestas. Taigi balsuojame dar kartą. Klausykit, kai kurie nesuprato, todėl balsuokime dar kartą. Thank you. Aš prašau, kad dar kartą balsuotume už kompromisą Q. Kitaip ne visi, kadangi ne visi suprato. Kas už? Tai buvo labai aiškus balsavimas, kompromisinis pasiūlymas buvo atmestas ir čia nieko nereikia kalbėti. Apgailestauju. Žinoma, aš per daug greitai skaičiau, ir kai kurie kolegos nesuprato. Aš dėl to, kad buvau labai per daug greita, noriu, kad būtų pakartotas balsavimas. O jūs sakote, kad yra atmesta, jeigu taip norite, tegul būna atmesta. Labai gaila, kadangi pranešėja įnešė tiek daug pastangų. Aš manau iš tikrųjų, kad reikia pasitikrinti. Jeigu mes dar kartą pabalsuosime, tegu balsuoja taip, kaip balsavo anksčiau ir nebus jokių problemų. Taigi balsuojame. Dėl ko balsuojame? tikrin, tikrinamės dar kartą tiesiog dėl kompromiso Q. Ar visi balsavote? Baigime balsavimą. 16 už, 21 prieš. Vėl tas pats. Kadangi šis kompromisas atmestas, Čia ne aš, čia kiti kolegos, kurie nesuprato, kas čia vyksta. Kadangi kompromisas atmestas, mes dabar turime balsuoti už 178 už prieš susilaikė atmestą. 184 už prieš susilaikė atmestą. 179 už, prieš, susilaikė. Ar, ar at, už, prieš, atmesta. 180 už, prieš, susilaikė, atmesta. 181 už, prieš, susilaikė, atmesta. Bulman. Pirmininkė, norėčiau rekomenduoti frakcijai balsuoti už 182 pakeitimą skirtingai negu nurodyta balsavimo sąraše. Čia kalbame apie kitą balsavimo etapą. Gerai. 182 už, prieš. 182. Kas už?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 už prieš susilaikę neaišku, balsuojame kortelėmis, pradedame balsuoti už. Visi balsavote, baigėme balsuoti, 17 už 20 prieš atmestą, 183 už prieš susilaikė atmestą. 185 už prieš susilaikė atmestą. 52 pranešėjos pasiūlymas už prieš susilaikė neaišku elektroniniu bals, elektroninėmis kortelėmis balsuojame, baigiame 15 už 18 prieš R kompromisas už prieš susilaikė priimta. 100 96 už prieš susilaikė atmestą. 190 atmestą. 198 atmestą. 199 už prieš susilaikė atmestą. 200 už prieš susilaikė atmestą. 201 už prieš susilaikė atmesta. 203 už prieš susilaikė atmesta. 204 už prieš susilaikė atmesta. 53 už prieš. Atrodo, kad atmesta. Norėtumėte balsuoti kortelėmis? Balsuokime. 53. Balsavote visi, bals... baigiame. 19 už, 19 prieš, atmesta. 20 pakeitimas už, prieš. Susilaikė. Pasuokime kortelėmis. 20 už. Baigiame balsuoti. 20 už 15 prieš priimta. Du šimtai dešimtas. Už. Prieš. Balsuojame kortelėmis. Balsuoti. Pradėkite dabar. Baigiame. 18 už, 19 prieš atmesta. 211 už, prieš. Kortelėmis balsuojame. Visi balsavote, baigiame. 18 už, 18 prieš atmesta. 21 už, prieš. Sulaikė. Vėl neaišku, gal ne visi balsavote. 21. 21. Balsuojame kortelėmis. Ar visi balsavote? Baigiame. 25 už, 3 prieš priimta. 22. 22 pasiūlymas. Ar visi balsavote? Dar nepaklausiau, kas už. 22 punktas. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Atmesta. 22. Už, prieš. Susilaikė. Atmesta. S kompromisas. Už, prieš. Susilaikė. Priimta. 214. Už, prieš. Susilaikė. Atmesta priimta. 216 už. Ar nereikia balsuoti, išbraukta. 56 už. 56 už. Prieš. Slaikė priimta. 2, čia nereikia. 57 už prieš susilaikė priimta. 58 už prieš susilaikė priimta. 59 už priimta. 219 už priimta. 218 už prieš balsuojame kortelėmis. 218 balsuojame, baigėme balsuoti. 21 už, 17 prieš. 60 už prieš priimta. 61 už priimta. 62 priimta. 63 priimta. T kompromisas už prieš susilaikė priimta. 65 už prieš susilaikymas priimta. 24 už. Nereikia, atkrenta. 26. 66 už. Prieš. Suslaikė. Priimta. 67 už prieš susilaikė priimta. 68 už prieš susilaikė priimta. 221 už Atkrenta, nereikia, nereikia balsuoti, atsiprašau. 25. Atkrenta taip pat. U kompromisas priimta. V kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 27. Už, prieš, susilaikė, priimta. 27. Balsuojame kortelėmis. Visi balsavote? Baigiame. 18 prieš, 19 už. Priimta. 228 už, prieš, susilaikė, priimta. V kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. X kompromisas. Atsiprašau, atsiprašau, kažką reikia pasiaiškinti.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 X kompromisas. X už, prieš, susilaikė, priimta. 74 už, priimta. 229. Aldi pranešėjas pateikė pakeitimą. Visi puikiai žinote, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 75. Ne, no, nereikia atkrenta 76. Kaip ir 29. Už, prieš, priimta. Did... 73. 77. Priimta. 80. Už, prieš, susilaikė, priimta. 81 priimta. 82 ir 33 už priimta. Y kompromisas už prieš susilaikė priimta. 84 už prieš 84, mano manimo. Po Y kompromiso dabar turime balsuoti dėl 84. Ai, siūlote balsuoti už visus iš karto. 94. Reikia pasiaiškinti, nuo kur į kur. Puikiai idėja. Nuo 9013, 93. Contre, abstention, adopté. Kompromis Y. Y A kompromisas. Už, prieš. Susilaikė, priimta. 237. Už, prieš. Susilaikė, atmesta. 238 už, prieš, susilaiko atmesta. 94 už, prieš, susilaiko priimta. 95 už, prieš, priimta. Z kompromisas. Už, prieš, susilaikė, priimta. E, 97 už, prieš, susilaikė, atmesta. Trečias už prieš susilaiko priimta. ZA kompromisas už prieš susilaikė priimta. 102 kompromisas už prieš atmesta. 16 už prieš priimta. ZB už prieš susilaikė priimta. 104 už prieš susilaikė atmesta. Šeštas. Septintas už prieš susilaikė priimta. Šimtas penki už prieš susilaikė atmesta. Aštuntas už prieš susilaikė priimta. ZC pirmoji dalis. Nuo žodžio mandatory. Kas už prieš susilaikė at, priimta. Antroji dalis su žodžiu mandatory. Už prieš susilaikė priimta. Dabar kompromisas Z, D, už prieš susilaikė priimta. 108 už prieš susilaikė balsuojame kortelėmis. Balsuojame. 108 ponui Šultį, sakau vokiškai, 108. Baigėme balsuoti. 21 už, 17 prieš, priimta. Antrasis linko. Už, prieš. Balsuojame kortelėmis. Pradedame. Dėl antro pakeitimo. Visi balsavote. Baigėme. 25 už, 12 prieš, primta. 109 už. Šitas 109, 110, trečias ir trečias. Kas už? Prieš. Susilaiko atmestą. Balsuojame kortelėmis dėl viso pikto. Baigiame. Viešim vienas už 16 prieš. Rimta. Vienuoliktas už. Prieš. Suslaikė priimta. Šimtas vienuolika. Dvylika. Už prieš suslaikė priimta. Tikriname 112. Pasuojame kortelėmis. Baigiame. 112. 20 už 17 prieš priimta. Ketvirtas už prieš susilaikė priimta. Z E kompromisas už prieš susilaikė priimtas. 115 ne, prieš taip ZE. Dar kartą balsuojame kortelėmis, baigiame. 16 už, 20 prieš. Taigi, atmesta 113. Kadangi kompromisas atmestas, turime balsuoti dėl pakeitimų. 113 už, prieš, susilaikė, atmesta. 114 už, prieš, susilaikė, atmesta. 12 už, prieš. Balsuojame dar kartą. 12. Balsuojame kortelėmis. Keturiolika už, dvidešimt keturi prieš atmestą. 115 už, prieš, susilaikė atmesta. 5 už, prieš, susilaikė priimta. ZF kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. 7 pakeitimas už, prieš, susilaikė priimta. 117 už, prieš, susilaikė atmesta. ZF Ž kompromisus. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 120 atsiimtas, 15 už, prieš. Z, ZH kompromisas. Už, prieš, susilaikė, priimta. 15 už, prieš susilaikė atmesta. Devintas už, prieš susilaikė priimta. Dešimtas už, prieš susilaikė priimta. Baigiamasis balsavimas galutinis. Dėl viso teksto kortelėmis balsuojame. Už visą dokumentą. Ar visi balsavote? Baigiame. 25 už, 3 prieš, 10 susilaikė. O dabar dėl teisėkuros rezoliucijos balsuojame kortelėmis dar kartą, baigiame. Dvidešimt vienas už, du prieš, trylika susilaikė. Dėkui dėkuoju pranešėjai. Ar jūs norėtumėte pasisakyti? Pirmininkė, kadangi komitetas pritarė pranešimui, aš norėčiau gauti jūsų leidimo, sutikimo pradėti trilogą, kad būtų galima baigti e, bals, šitą aptarimą pirmojų skaitimų. Taigi noriu gauti jūsų įgaliojimus. Jūs girdėjote, ko prašė pranešėja, ar jūs pritarėte jos trilogo idėjai. Ar reikėtų balsuoti dėl to? Kolega Gosas nepatenkintas, balsuokime. Taigi balsuojame už šį pasiūlymą, kad būtų tęsiamas trilogas. Kas už? Komanda. Tout le monde n'a pas voté. Tai le vote est clos. Ar visi balsavote? Baigėme. 27 už, 10 prieš. Taigi, kolegė, jūs galite pradėti trilogo diskusijos. Ir mes linkime jums daug sėkmės ir žinoma drąsos. C'est bon Alors.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 Oui. Donc nous, nous passons au point 6, euh, euh, procédure d'insolvabilité. Šeštas darbotkas klausimas - nemokimo procedūros remiantis ES įmonių teisės nuostatomis. Stuokite man balsavimo sąrašą. Taigi, kompromisas pirmas. Kas už? Žinoma, su techniniais pakeitimais jūs matėte. Kas už? Prieš. Susilaikė Priimta. B kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. C kompromisas. Už. Prieš. Susilaikė. Priimta. D kompromisas. Už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Atskrai balsuojama už trečią punktą. Už. Prieš. Priimta. Ketvirtas. Už prieš susilaikė priimta. Penktas. Prieš, už prieš priimta. Penktas pakeitimas už prieš susilaikė priimta. E kompromisas už prieš susilaikė priimta. F kompromisas už prieš susilaikė priimta. Septintas paragraf, straipsnis priimta. Dabar balsuojame už visą tekstą, visus pakeitimus kortelėmis. Ar visi balsavote? Baigime. 38 už, niekas prieš, niekas nesulaikė. Sveikinu. Pirmininko nėra. Gera naujiena jam. Septintas punktas direktyvų 89666, 20556 ir kitų direktyvų dėl centrinių komercinių ir bendrovių registrų sąveikos dalinio keitimo. Pranešėjas Peter Martin. Martin. Pradėsime atimtas pakeitimas ir dabar reikėtų balsuoti dėl 46. Už prieš susilaikė priimta. A1 kompromisas priimtas. nuo 15 iki 18. Balsuojame iš karto už, prieš. Kas už? Prieš susilaikė primta. 48 už, prieš susilaikė primta. 49 už, prieš susilaikė primta. dėl deleguotų teisės aktų 19 iki 22 dienai. Kas už? Prieš. Susilaikė. Primta. 23. Už. Prieš. Susilaikė. Primta. 50. Už. Prieš. Primta. Tas pats. 24, 29 imtinai, kas už primta. 25. Kaip balsuoti? Pranešėjau. Kaip pasakysi, taip ir bus. A čia skirtingas pakeitimai? Taigi reikia balsuoti. Kadangi čia neįeina į tą balsavimą imtinai. 25 už prieš susilaikę. Balsuokime dėl 25. Reikia balsuoti. Dvidešimt penktas už, prieš, susilaikė, atmesta. Dvidešimt šeštas už, prieš, susilaikė, atmesta. Trisdešimtas už, prieš, priimta. AB kompromisas. Už, prieš, susilaikė, atmesta Atrodo, kad pritarėte, bet reikėtų balsuoti kortelėmis. A, B. Kompromisas. A, B, oui. Tout le monde a voté. Ar visi balsavote? Baigėme. 24 už, 14 prieš. 32 už, prieš, susilaikė, priimta. 33 už, prieš, susilaikė, priimta. 34 už, prieš, susilaikė, priimta. Antras už, prieš, susilaikė, priimta. AC kompromis už, prieš, susilaikė, priimta. 37 už, prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtas už, prieš, susilaikė, priimta. 38 už, prieš, susilaikė, priimta. 39 už, prieš, susilaikė, reikia pakartoti kortelėmis. Baigime. 8, 8 už 29, 29 prieš. Atmesta. 5 už prieš. Suslaikė primta. A kompromisas už prieš suslaikė primta. 43 už prieš suslaikė primta. 8 už. 43 balsuojame kortelėmis. Baigiame. 15 už, 20 prieš. 8 už, prieš, susilaikė priimta. 9 už, prieš, susilaikė priimta. 10 už, prieš, susilaikė priimta. B kompromisas. 10 balsuojame kortelėmis. Baigiame. 25 už, 13 prieš. B kompromisas. Už, prieš, susilaikė, priimtas. 12 už, prieš, susilaikė, priimta. Visas tekstas, už visą tekstą, kortelėmis. Baigiame. Trisdešimt penki už, niekas prieš, du susilaikė. Sveikinu pranešėją. Baigiame balsuoti. Taigi baigiame ir posėdį ir daroma pertrauka iki